atsargų procentas sudarė 18 procentų, o 2010-aisiais 26 procentus. Tuo tarpu JAV dolerio ir jenos dalis gerokai sumažėjo. Taip pat pažiūrėkime į eurą kaip sandėrių, finansinių sandėrių operacijų valiutą arba eurais išleidžiamų obligacijų valiutą. Euras ir čia laikosi sėkmingai. Kita vertus, reikia pripažinti, kad e, kai kuriuose eurozonos valstybėse įsivyravo valstybės skolos krizė. Taip pat pažeidžiamas finansinis sektorius, trūksta konkurencingumo. Ši skolos krizė išryškino tam tikrus iššūkius, kurie laukia eurozonos. Pirmas iššūkis. Kaip susidoroti su valstybės kolos krizės poveikiu finansiniam sektoriui ir ekonomikai. Pagrindinis klausimas tai būtų ryšys tarp monetarinės politikos ir finansinio stabilumo. Sutartis nustato aiškę hierarchiją Europos centriniam bankui, kaip turėtų būti dirbama su tais tikslais, tačiau kita vertus tai nereiškia, kad vienas tikslas turėtų nu- nukentėti dėl kito. Mes turime geriau suprasti finansinio sektoriaus vaidmenį ir monetarinį e, sandorių mechanizmą. Kainų vadinamasis burbulas nekilnojimo turto ir akcijų rinkose ilgą laiką nebuvo laikomas didelė problema monetariniai politikai. Tai turi pasikeisti. Antras iššūkis. Krizė aiškiai parodė, kad e, Europos monetarinės sąjungos, pinigų sąjungos valdymas vis dar silpnas. Monetarinė sąjunga be fiskalinės ir politinės sąjungos yra nestabili. Neseniai priimtas šešių priemonių paketas yra svarbus žingsnis stiprinant stabilumo ir ekonomikos augimo paktą, tačiau reikia papildomų priemonių siekiant užtikrinti visos eurozonos stabilumą. ECB įgaliojimai nepasikeis, tačiau tai turės įtakos kitiems suinteresuotiems asmenims reikia daugiau fiskalinės ir politinės integracijos. Štai koks pagrindinis klausimas. Trečias iššūkis. Kaip ECB gali koreguoti savo monetarinę politiką ir pritaikyti nestandartinės priemonės ir taip normalizuoti pinigų politiką Tai ypač pasakytina apie SMP, tai laikina ir ribota priemonė. Krizės kontekste paaiškėjo, kad ECB vienintelis veikėjas eurozonoje, kuris gali reaguoti greitai ir ištingai. O kas turi pasikeisti eurozonoje ir jos institucijose, kad ne tik ECB sugebėtų veikti krizės sąlygomis. Ir kas turėtų atsitikti, kad ECB galėtų sustabdyti ar pašalinti nestandartinės priemonės, kai tik tai tai leis rinkos sąlygos. Reikia nustatyti tinkamą šių veiksmų seką, susidorojant su šiais iššūkiais Turime suvokti, kad Europa nėra sala. Tiesą sakant, pasaulyje iš viso salų šią prasme nėra. Net jei dėl krizės ypač susitelkėme į savo vidų, mes turime siekti partnerystės su kaimynais, taip pat nebijoti konkurencijos su pažengusiais ar besivystančiais ekonomikos regionais. Reikia didinti bendradarbiavimą, atsižvelgti į tai, kad skirtingų valstybių starto pozicijos yra skirtingos. Taigi atsakomybė mums tenka bendra, bet kiekvienai valstybei ta atsakomybė šiek tiek ir skiriasi. Atsižvelgdamas į savo išsilavinimą ir profesinę patirtį, manau, galėčiau teikti, kad esu kompetitingas spręsti šiuos iššūkius. Mano profesinės karjeros metu aš daugiausia dirbau su ES klausimais, eurozona, tarptautinio ekonomikos valdymu. Aš e, gavau magistro laipsnį Bonos universitete Vokietijoje. Mano specializacija buvo monetarinė politika, valiutų keitimo politika, taip pat biznio, verslo administravimo magistro laipsnį gavau Bokoni universitete Milane dirbau privačioje konsultacijų įmonėje Kelne, o vėliau dirbau Fare projektuose Vengrijoje, Baltijos valstybėse ir Čekoslovakijoje tuo metinėje. Vokietijos finansų ministerijoje pradėjau dirbti 96 metais. Pirmasis postas buvo pasaulio ekonomikos, valiutų ir G grupių skyrius. Dirbau Azijos valstybių krizės metu, po to valstybės sekretoriaus asmenio asistentų dirbau 99-aisiais, tapau ministro kabineto vadovu, 2002 metais buvau paskirtas Europos departamento generalinio direktoriaus padėjėjų, e, pavaduotojui. 2003-aisiais pradėjau dirbti finansinių rinkų departamento direktoriumi dirbome su tokiais klausimais kaip KVF bankų grupės klausimas, Vokietijos skolų valdymo agentūra, finansinių rinkų priežiūros agentūra. Mūsų departamentas taip pat buvo atsakingas už G7, G8 ir G20 klausimus, Tarptautinį valiutos fondą ir santykius su valstybėmis už ES ribų. 2008 m. Liepą. Aš pradėjau dirbti valstybės sekretoriumi, atsakingu už ekonomikos departamentą, Europos departamentą ir finansinių rinkų departamentą. Aš dirbu nariu įvairiuose aukšto lygio Europos ir taptautiniuose komitetuose, įskaitant G7 ir G20 grupės, EFC, EWG. Aš taip pat esu pakaitinis Vokietijos atstovas pasaulio banke, esu Deutsche Telekom telekomunikacijų įmonės e, valdybos narys, taip pat Vokietijos techninio bendrabiavimo vystimosi srityje agentūros narys. Aš esu priežiūros agentūros BAFIN, priežiūros valdybos pirmininkas, 2011 metais buvo paskirtas e, kanclerės Merkel G20 grupės vadinamoji Šerpa ir taip pat vadovauju G20 darbo grupiai dėl tarptautinės pinigų sistemos reformos. 2008 rudenį žlugus Lehman Brothers bankui, aš kar kartu su ponu Weberiu koordinavau Vokietijos vyriausybės atsaką į finansų krizę. Mes parengėme rinkų stabilizavimo įstatymo projektą, įsteigėme stabilizavimo agentūrą. Nuo valstybės skolos krizės pradžios aš aktyviai dalyvauju krizės valdyme, dalyvavau steigiant Europos finansinio stabilumo fondą, dalyvavau eurozonos valdymo reformoje, taip pat parengiant ESM. Žinau, kad man pavyko dirbti tik tai dėka tų pasišventusių darbuotojų, kurie dirba Vokietijos išdė Vokietijos finansų ministerijoje. Tai specialistai, kurie kartu su manimi dirbo, puikiai dirbo pastarosius keliarius metus. O pabaigoje noriu dar porą pastabų padaryti. Kai kurie iš jūsų gali teikti, kad aš nesu centrinio banko atstovas ir Tai yra visiška tiesa, tačiau savo darbo metu aš nuolat palaikydavau glaudžius e, santykius su centriniu banku. Vokietijoje tiesiog yra taip, kad e, padalyta atsakomybė tarp e, Centrinio banko ir finansų ministerijos. G20 grupės klausimai vis dėlto yra bendri finansų ministerijai ir Centriniam bankui. Taigi aš su jais daug dirbau ir išmanau Centrinio banko darbą. Kita vertus, aš manau, netgi mano skirtinga patirtis galėtų būti naudinga, vertinga valdybai, ECB valdybai. Dar vienas svarbus dalykas tai yra komunikavimas. ECB turi tinkamai komunikuoti savo strategiją Europos piliečiams ir Europos parlamentui, kuris jiems atstovauja. Ir tai yra labai svarbu išlaikant pagrindinę bet kurio centrinio banko vertybę, tai yra patikimumą. Komunikavimo užduotis yra sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad 17 valstybių piliečiai, 17 valstybių skirtingos ekonomikos, pil, e, politinis kontekstas, e, skirtinga istorija, kultūra ir kalbos taikomos Visa tai taikoma vienai bendrai valiutai. Be to, mūsų viena bendra valiuta priverčia visą pasaulį mus stebėti. Todėl ir ECB turi kalbėti vienu balsu. Padarysiu tokias išvadas baigdamas. Aš noriu, dirbdamas ECB valdybos nariu, prisidėti prie ES gerovės, ypač eurozonos gerovės, jos piliečių gerovės, vadovaudamasis ECB įgaliojimais ir pagrindiniu tikslu išlaikyti kainų stabilumą. Aš laikausi aiškių pažiūrų dėl ES ir eurozonos. Aš esu Vokietijos pilietis, tačiau išmanau visos Europos ekonominę ir politinę situaciją ir noriu tarnauti visiems Europos piliečiams. Ačiū Jums. Dabar pradėsime klausimų raundą. Pirmiausia, EPP. EPP vardu Jean-Paul. Jean-Paul. Vėl norėtų užduoti klausimą. Prašau. Na tikrai, pavardė mano nepasikeitė. Sveikiname atvykus į mūsų komitetą klausimų ir atsakymų raundui. Jūs savo prisistatymę paminėjote keletą dalykų, kuriuos aš su malonumu išklausiau. Jūs sakėte, kad, Europo, kad euro krizės šiandien tikrosios krizės nėra. Aš manau, kad komunikavimo savo kampanijos metu šį dalyką turėtumėte nuolatos kartoti. Vakar uh, Prancūzijos prezidentas ir Vokietijos kanclerė buvo susitikę, jie diskutavo valandą laiko, kartu pietavo ir kalbėjo apie bankų rekapitalizavimą. Jie be kita ko nurodė, jog pritarė pačiam rekapitalizavimo principui, tačiau daugiau detalių pateikta nebuvo. Tai bus padaryta šiek tiek vėliau. Mano klausimas yra dvi, dvigubas toks. Pirmiausia, ką Jūs manote apie būtinybę ar jos nebuvimą rekapitalizuoti į bankus. Ir antras klausimas, toks suktesnis, ar manote, kad yra geras metodas skelbti principus, kurie iš karto neįgyvendinami. Ir tuo būdu rinkos vėl gali pajusti tam tikrą slogutį, išsigasti ir reaguoti atitinkamai. Dėkoju. Yes, first. Ačiū. Pirmiausia, leiskite trumpai pakomentuoti štai ką. Sutinku su jumis, mes turime nuolatos garsiai skelbti, kad euro krizės nėra. Tai yra netiesa sakyti, kad ji yra, nes jokių faktų įrodančių jos buvimą nėra. Turime išdidžiai sakyti, kad mes turime tvirtą valiutą, tvarę valiutą ir vieną iš tvirčiausių pasaulyje. Jūs Minėjote susitikimą tarp Vokietijos kanclerės ir Prancūzijos prezidento vakar. Taip, jis įvyko ir manau, kad tai yra puikus dalykas. Atsirado Prancūzijos ir Vokietijos e, susitarimas, tai yra geras žingsnis, tačiau dar nepakankamas. Aš manyčiau, kad Čia buvo tik pirmas žingsnis, tačiau mes turime ieškoti daugiau partnerių, daugiau kaimynų, norinčių prie šios iniciatyvos prisijungti. Klausėte taip pat e, informacijos apie bankų rekapitalizavimą. Sakyčiau, kad e, tai turėtų būti tik vienas iš e, elementų, kuris būtų aiškiame pakete, kuris būtų parengtas specialiai eurozonai ir specialiai tvarkyti su Graikijos situacija. Tai yra tas elementas, kuris neturėtų būti vertinamas izoliuotai ar egzistuoti izoliuotai. Nes mums padės ne kažkokios pabiros paskiros priemonės, mums reikia aiškaus priemonių paketo ir turime dėl jų susitarti, turime tas priemonės įgyveninti ir įgyveninti pagal aiškę tvarkingą seką. Ten turėtų būti penki elementai. Pirmiausia, tai turėtų būti pateikimas Graikijos situacijos sprendimas. Antra, privalu įrengti vadinamasias ugnesienės, kur tai yra būtina. O būtent numatyti naujas priemonės, tą galėtų varyti tarptautinius fondus, kurios padėtų išvengti negeros situacijos plitimo į kitas šalis. Ir trečia, turėtume aktyviai naudoti stabilumo priemonę. Na ir turėtume parengti dar e, kai kurios priemonės, kurių kai kurios galėtų būti bankų rekapitalizavimas ir e, gebėjimas e, bankų užtikrinti trumpalaikės, trumpalaikų paskolų teikimą. Ir manyčiau, tos priemonės turėtų būti laikomos ES 27 valstybių narių kontekste, kad nebūtų stigmatizuojama viena ar kita valstybė. Tos priemonės turėtų būti taikomos ne atskiroms institucijoms, bet reikėtų jas taikyti sistemiškai visiems 27 valstybių narių bankams vienodai ir tuo pat metu. Ketvirtas to paketo dalykas turėtų būti štai koks. Reikėtų prisimti įsipareigojimus įgyventinti e, efektyvesnę ir sveikesnę ekonominę ir fiskalinę politiką nes e, tai padės užkirsti kelią blogosios splitimui kitur. Ir penkta, būtina užtikrinti geresnę uh, vidutinio ir ilgojo laiko tarpio valdyseną taikomą uh, ekonominiai ir pinigų sąjungai. Tai visos tos priemonės turėtų suspindėti viename priemonių pakete, jos neturėtų būti taikomos kaip atskiri instrumentai. Jūs klausite manęs, ar yra. Ar, ar tai, kas vyksta, atspindi kokią nors gerą strategiją. Reikia laiko, kad tas aiškus paketas dar būtų parengtas. Manau, kad vakar buvo žengtas sustarimo linkme, o dabar turime pradėti dirbti prie atskirų detalių. Kol įvyks spalio 23 dieną e, vadovų susitikimas. Dėkoju. Thank you very much. Uh... Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu regis, kolega turėtų klausti. Prašom klausti. Okay, so you, you, you are going first. Jūs pirmas klausėte, taip, kolega, prašom. Sharon, you are mixed up when it... Jūs, Sharon, susipainiote, kai prieinama prie didesnių frakcijų, bet nieko baisaus. Dėkoju. Gerbiamas ponė Rasmusenai, e, socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau paminėti štai kokį dalyką. Savo rašytiniuose atsakymuose minėjote ne kartą tarptautinį kontekstą. Jūsų biografijoje Tokių elementų taip pat esama jūsų politinė, kurio veikloje taip pat jūs kalbate apie, apie G20, didžiųjų 20 susitikimų organizavimą, visą tai yra puiku. Norėčiau paklausti, kokio lygio darybos ten dabar vyksta, ar deravasi dėl monetarnės politikos ar ne. Aš prisimenu, kad ponas Pofigerlegis kalbėjo apie didžiuosius centrinius bankus, ir sakė, kad reikėtų juos neutralizuoti, kad būtų galima išgelbėti valiutą. Kas pasikeitė? Ar jūs taip pat renkatės tokį reguliavimo priemonių siūlymą, kuris buvo siūlomas po didžiojo 20-ko susitikimo, nes neva po krizės situacijas smarkiai pasikeitė. Jūs dabar nacionalinė valstybė savo pareigas paliekat, gal dabar šiandien galėtumėte mums tarti keletą žodžių apie tai, kas vyksta atskirose institucijose. Įsivaizduoju, kad jums einant naujasias pareigas laiko tikrai ne, nebus daugiau. Valstybės narės atsisakė to šanso, kurį siūlė didžiojo 20-ko sustikimas kaip galima situaciją pakeisti, esant dabartiniam kontekstui, nes jau pusantrų metų mes esame purtomi krizės ir regis nesugebam padėti valstybei nariai, kuri patiria sunkumų. Mes turime vieningą valiutą. Kodėl turime primesti sprendimus, priimdami juos didžiojoje 20 sustikimuose? Dėkoju. Dėkoju. Gal jūs neprieštarausite tam, kad aš atsakyčiau angliškai? Aš tikiuosi, kad mes ateityje dar ne kartą gal, turėsime galimybę susitikti. Na, man atrodo, kad G20 darbas yra labai reikalingas. Vien dėl to, kad, kad kitos alternatyvos neturime. Pirmieji žingsniai buvo žengti centrinių bankų vadovų 99 metais. G20 tapo pasaulio ekonominės valdysenos forumu. Šis forumas e, yra veikia labai veiksmingai krizių aplinkybėmis. Ir dabar mes matome, kad ir normaliomis aplinkybėmis šis forumas taip pat e, gali puikiai veikti. Ir akivaizdu, kad pasaulinio ekonominės valdysnios modelio mums visiems reikia. Ir aš tikiuosi, kad G20 tęs savo darbą. Dažnai yra abejojama dėl to, ar tos šalis, kurios sudaro 20-uką, yra geriausios iš tikrųjų šalis ar ne, bet iki šiol šis modelis pasiteisino. G8 darbas taip pat buvo labai reikalingas, tačiau jis turėtų būti praplėstas nūdinės aplinkybėmis. Ir jūs galėsite spręsti, ar G20 tinkamai veikia. G20 rūpinasi dviem klausimais - pinigų klausimais ir finansinė reformą. G20 užsieima ir kitais klausimais. Tačiau aš manau, kad e, nereikėtų, e, reikėtų vengti to, kad šis forumas spręstų per nelik daug klausimų. O dėl G20 darbo tvarkės galiu pasakyti, kad daug kas vyko, ypač po Pittsburgo aukščiausių lygio susitikimo. Pittsburghė buvo pažadėta, kad iki 2012 metų pradės veikti Eimė. Ir jų visame pasaulyje žengti žingsniai, pirmieji žingsniai. Tai galima apgalėstauti, kad Azijoje ir Latino Amerikoje dar yra padaryta nemažai, padaryta per mažai. buvo manyta, kad G20 turėtų rūpintis esminėmis reformomis. Ir tai buvo klaida. Mes negalime teikti, jog didžiosios krizės įvyksta tik tai kartą per šimtmetį. Ne, panašu, dabar jos vyksta kas dešimtmetį. Taigi turime iš naujo įvertinti savo darbo metodus ir visi iš mūsų, kas užsijima krizių valdymu, ypač po to, kas įvyko su Lehman Brothers, supranta, kad mes turime visą dėmesį skirti reformų vykdymui visame pasaulyje, stiprinant e, pasaulio finansinės e, institucijas, išlistinius popierius, nekorporatyvinį darbą ir vis daugiau dėmesio šešėliniai bankininkystai, kuriai tenka nuo 25 iki 30 procentų visos pasaulio finansinės sistemos. Ir aš galiu dar sugrįžti prie tarptautinės pinigų sistemos darbo tvarkės. Ne, gerai, tai tuomet tiek. Follow Nebejoju, kad jums bus pateikti, pateikta papildomų klausimų. Dabar Elde frakcijos vardu Silvi Gular. Ja, ich wollte eine Frage ähm, über die Kommunikation stellen. Deswegen spreche ich Deutsch. Aš norėčiau Jūs paklausti apie komunikaciją ir todėl ir kalbu vokiškai. Jūs ką tik pasakėte, kad mes kitos alternatyvos neturime. Aš suprantu, apie ką jūs kalbat. Iš tikrųjų, nėra daug forumų, platformų, kuriuose galima būtų atvirai kalbėti. Ar jums netrodo, kad reikėtų vengti kalbėti, kad tai yra vienintelė alternatyva, nes tai priboja bet kokią galimą diskusiją. Ir dar vienas dalykas. Aš nebejoju, kad jūs e, palaikysite nuolatinį ryšį su piliečiais. Tačiau jūs taip pat minėjote, kad e, dabar mes e, praradome tam tikrą komunikacinį pagreitį. Kodėl taip atsitiko? Kodėl jums atrodo, kad Europos vadovų susitikimai, G20, vis sunkiau ir sunkiau priimame sprendimus. Bei Englisch rede in solchen Foren, wenn jemand so schön Deutsch redet, antworte ich jetzt. Na, paprastai aš Tarptautinės institucijose kalbu angliškai, tačiau kadangi jūs uždavėte klausimą tokia gražia vokiečių kalba, aš atsakysiu jums taip pat vokiškai. Jūs kalbėjote apie tai, kad aš minėjau, jog kitos alternatyvos neturime. Na, Galime tik pasidžiaugti, kad aš nekalbėjau apie galimą sprendimų turinį, aš kalbėjau tik tai apie forumo modelį. Aš manau, kad G20 modelis gal ir nėra tobulas, bet tikrai yra geras ir turėtume juo pasinaudoti. Jūs paminėjote dar vieną labai svarbų dalyką. Kalbėjote apie įvairius sistemos lygmenis rinkoje. Rinkos dažniausiai reaguoja labai greitai, per sekundos, sekundės dalę. Ir labai dažnai ir mes turime reaguoti labai greitai. Ir dažnai mes neturime jokių taisyklių, todėl uh, mums reikia kartais daugiau laiko. Klausimas kyla be abejo, kiek laiko. Gal kartais iš tikrųjų mes ir ne per, nepakankamai sparčiai reaguojame, bet mums reikia išnagrinėti ir Bloombergo rodiklius, ir vidinės trukmės perspektyvą, tam, kad aiškiai suvoktume, ko siekiame. Turime vengti skubotų sprendimų demokratinės legitimumas, na, tai yra tikras galvosūkis man asmeniškai. Man, pažiūrėk, kyla natūralus klausimas, kodėl nėra G20 parlamentinės asamblėjos? Kodėl, pavyzdžiui, jei gali sustikti 20 šalių ūkio ministrai, to negali padaryti šių šalių parlamentarai? Reikėtų, kad žmonės pritartų mūsų veiksmams. Tačiau nepamirškime, kad kartais mes sprendžiame labai sudėtingus klausimus. Pavyzdžiui, kalbėjome apie ekonominį valdymą. Galima būtų taip pat ir kalbėti apie tai, apie tai kad nacionaliniai parlamentai dabar perduoda nemažai galių Europos parlamentui. Galime ieškoti ir kitų pavyzdžių. Apie tai būtina kalbėti. Ir tai turi būti atvira diskusija. Ir manau, kad jūs turėtumėt e, taip pat pasvarstyti, ar perduoti kokius nors ypatingus įgaliojimus eurozonai. Dėkuoju dabar Europos konservatorių reformatorių frakcijos vardu. Pone Asmusen, aš norėčiau užduoti Jums klausimą, kuris yra pagrystas Vokietijos žiniasklaidos agentūra ir, ir e, vienu iš pagrindinių Vokietijos e, dienraščių. Jūs e, davėte interviu laikrašiui Frankfurte. Ir tenai buvo paminėta, kad reikės gal, e, gali prireikti e, nurašyti didesnės lėšas, kurios šiuo metu priklauso obligacijų turėtojams, Graikijos obligacijų turėtojams. Ir apie tai, kad gali tekti taip pat nurašyti 30 procentų Graikijos skolos. Kaip Jūs pakomentuotumėt tokius teiginius, tokią svarbią informaciją? I mean, I'm now willing to comment on positions of the German government if things go. Na, kol kas aš dar galiu komentuoti Vokietijos vyriausybės poziciją, o jeigu viskas klostysis gerai, tai, tai netrukus tokią galimybę prarasiu. Taigi, atsakau jūsų klausimą, perspėdamas, kad ateityje uh, negalėsiu tokius klausimus atsakinėti. Mano šalies ministras atsakydamas į klausimus e, tame to interviu, kurį jūs minėjote metu, pasakė, kad mums reikia sprendimų, kurie atsižvelgtų į e, sprendimą, kuris buvo patvirtintas Diepo 21 dieną. Ir kad būtent šis sprendimas turėtų būti laikomas pamatiniu, kai yra nustatomos pagrindinės e, sustarimo sąlygos. Ir kad būtina yra įtraukti privatų sektorių į krizės e, sprendimą. Taigi mes laukiame dabar to, kas įvyks Slovakijoje ir Maltoje. Jis taip pat uždavė klausimą, ar fiskalinių požiūrių mes turėsime siekti uh, pagrindinio tikslo, tai yra tvarios įsiskolinimų e, situacijos. Liepos mėnesį buvo susitarta dėl 21 procentų ir kyla klausimas, ar tokio, e, to užteks. Reikės palaukti trejato atliekamos e, skolos tvarumo analizės. Ir tik gavę šios analizės išvadas galėsime uh, priimti sprendimus. Be to, mano ministras taip pat minėjo, kad mums reikės ir apsauginio barjero ir kad šis barjeras turėtų būti sukurtas palaipsniui. Kitaip tariant, nepakenkiant kreditingumui. Štai ką jisai kalbėjo apie ką kalbėjau. Taigi, aš taip pat mačiau Vokietijos žiniasklaidos e, agentūros pranešimus apie tai, jog reikės e, nurašyti dalį skolos. Aš negaliu to komentuoti dėl to, kad trejetas dar dirba Graikijoje. Tai reiškia, kad mes e, turėsime išnagrinėti, ką reikia padaryti tam, kad būtų atkurta tvari fiskalinė situacija. Šiuo metu mes dar negalime pasakyti, koks modelis bus priimtimiausias. O žalių frakcijos vardus Venas. Ačiū. Pone Rasmusenai, jūs be abejo esate tas asmuo, kuris vadovavo Vokietijos finansiniai politikai. Jūs dirbote koalicinėje vyriausybėje, kurią buvo sudarę žalieji ir raudonieji. Jūs dirbote su ponu Vagel, dirb, mokytės su ponu Weber, jūs daug ką nuveikėte ir išgyvenote ilgiau negu daugelis kitų. Šiandien štai jūs matomas žmogus. Jūs pasisakėte už akcijų rinkos liberalizavimą. Buvo tokia lobistinė struktūra, kuri bandė savo bandymus tam tikrus prastumti, tačiau Europos centrinis bankas jiems užkirto kelią. Jūs suvaidinote labai didžiulį vaidmenį, gelbėjant bankus. Pasirodė, kad to neužtenka. Bundestage buvo e, labai populiaraus bandymo autorius. Jūs, ko gero, būdamas vokietis, būsite labiau pragmatikas negu dogmatikas. Ko gero, tapsite vykdomosios valdybos nariu Europos centrinėme banke. Esate dirbę su daugeliu ministrų, su daugeliu e, valstybių sekretorių. dirbsite nepriklausomo institucijoje. Tad ką darysite, jeigu valstybių trejetas turi parengti sąlygas? Nes užduotis nelengva, paprastai nerimtai tai nevertinama. Socialinės problemos Londone, pavyzdžiui. Ir ką darysite, kad ES valstybėse atsirakstų daugiau politinės pusiausvėros? Kokį priemonių paketą ketinate siūlyti? Dėkui. Dėkoju. Pone parlamento nary. Norėčiau pakomentuoti su klausimo pirmąją dalį ir nenorėčiau leistis į detalės dėl akcijų rinkų liberalizavimo. Yra toks sakinys, kuris e, nurodo, kad nu, nuolatos turi būti rengiamos ataskaitos ir domimasi, kaip priimami sprendimai yra susijęs su kitais jau priimtais. Norėčiau pasakyti štai ką. Tie, kas pergyveno finansinės krizės, turėjo sumokėti daug, jie turėjo išmokti tam tikras krizės pamokas. Šitą krizę mūsų užklupo staiga, ne visi buvo tam pasiruošę ir žmonės, kurie niekad neabejoja savimi, nėra tie asmenys, kurie iš krizės ko nors pasimoka, o aš iš jų galiu pasimokyti. Aklas pasitikėjimas nuveda neišvengiamai į aklavietę valstybės turėtų priimti taisyklės ir pasirūpinti jų įgyvendinimu. Tai būtų pasakyti dar apie akcijų rinką. Manau, kad to pagreičio iš tiesų kažkiek prarasta, Tačiau atliekant bazelis 3 reformą privalu tų krizės pamokų neužmiršti. Kas bus daroma ateityje? Jūs sakėte, kad aš esu pragmatikas, tačiau jūs žinote, kad Vokietijoje tai nėra būtinai pozityvus apibūdinimas ypač kai kalbama apie pinigų politiką. Tačiau aš manau, kad Europoje apskritai tai yra pozityvus dalykas. Na, o vokiečiams dar lieka šios ir tieko pasimokyti. Kai kas sako, kad interesai yra pernelyg um, silpni, ambicijų nepakankama, o kitigi sako priešingai, kad reikėtų veikti žymiai ambicingiau. Deja, reikia dirbti tokiame kontekste, koks jis yra. kai dėl trejeto pozicijos. Reikėtų laikytis griežtesnės pozicijos, tačiau tai nereiškia, kad reikėtų būti nusiteikusiais prieš kokiu nors socialiniu sprendimu ar projektų gyvendinimą. Nes jeigu neužtikriname tvarios padėties savo žmonėms, tai turėtumėt pasakyti, kad tai yra tas dalykas, kuris mažiausiai atitinka mūsų siūloma linija. Mokymasis tarptautiniam valiutos fonde buvo ilgas. Kai pasižiūrime, kas buvo nuveikta Azijoje ir palyginti su tuo, kas buvo padaryta Graikijoje ar Portugalijoje ir, ir Portugalijoje, tai skirtumas yra akivaizdus. Pirmininkė, atsiprašau sulaukime daug prašymų pasisakyti, tačiau jau viršėme klausimus atsakymus skirtą posėdžio laiko. Tačiau GUE atstovas klausė, paskui dar keturis klausimus turėsim užduoti. Na, bet aš jeigu vienas klausimas truks keturis minutės, tai atsakymų laiko iš vis nebebus. Ponas Jungin, prašau. It's okay? Yeah, okay. Also, Herr Asmussen, wie Sie <clears throat> wissen, hat das Europäische Parlament. Dėkoju. Kaip žinote, Europos parlamentas priėmė teisėkros paketą dėl ekonominės valdysenos, dėl rinkos priežiūros. Sakoma, kad kai kuris eksportas gali būti šiek tiek probleminis. Vokietijos vyriausybė pasisakė prieš siūlytą požiūrį deficito klausimą užsienio prekybos. Buvo siūloma nevertinti apskritai ir pritarėte tokiai nuomoniai. Mes šis klausimas diskutavome parlamente ir Europos komisijoje. Jūsų nuomonė, kokį indėlį galėtų įnešti valstybės ES narės ir eurozonos narės. Kokį indėlį galėtų jos įnešti į eksporto augimą? Daugelis Europos valstybių narių protestuoja dėl situacijos, pavyzdžiui, Graikijoje, Ispanijoje ir panašiai. Jūsų supratimu, kokį vaidmenį vaidina šios manifestacijos politinėme kontekste? Atsakymas dėkuoju. Pabandysiu greitai. Labai svarbu, kad makroekonominis disbalansas būtų tinkamai prižiūrimas ateityje. Iki šiol tai buvo silpna vieta augimo ir stabilumo pakte. Buvo daug, pus, nedaug buvo pusiausvyros, dėl to kai kurios valstybės narės nenoriai numatytas taisyklės taikė. O dabar manau, kad yra žengtas svarbus žingsnis. Pirmin dabar reikia numatyti priežiūros procedūrą ypač kai dėl deficito, tačiau čia irgi galimas elgsenos skirtumas. Yra tokių vietų, kur deficitas didžiulis, tuo tarpu, kai konkurencingumo potencialas taip pat nemažas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad to šalis turi savo vidaus poreikius peržiūrėti peržiūrėti vidaus rinką, kad padarytų struktūrinių reformų katalogą. Aš apie tai kalbu rašytiniam dokumente. Pavyzdžiui, paslaugų sektorius, švietimo sektorius, mokslo tyrimai ir plėtra bei, dar, bei užimtumo rinka. Aš ten išdėšiau, ką, kaip aš suvokiu darbo rinkos ypatumus, tačiau jūs visą tai rasite mano rašytinėme atsakymė. O kai dėl protesto, kai protestų, kuriuose Eurozonos valstybėje, tai Tai manyčiau, kad čia, sakykime, suskambo pavojaus varpas. Pirmiausia, politikams. Ir Ispanijoje tai pirmiausia yra jaunimas, nes būtent jie pradėjo renkti protesto akcijas. Matau per televiziją žiūrėdama žinias, kad tai yra labai jauni žmonės, Ir tai yra savotiškas pavojų signalas. Manau, kad čia švietimo įstaigos turi suvaidinti esminį vaidmenį. Pirmiausia, vaikas turi turėti galimybę lankyti mokyklą. Reikėtų, kad visi galėtų rasti prieigą prie mokyklos. Tai prasideda nuo pradinės mokyklos suolo be abejonės. Ir paskui viešųjų investicijų dėka švietimo sistema turėtų būti plėtojama žymiai labiau. Dėkoju. Uh, Thank you very much um, now for the EPP. Dėkuoju dabar EPP frakcijos vardu, ponas Langen. Äh, ich will äh, jetzt. Labai dėkuoju ponui Asmusen. Na, aš norėčiau pasidomėti apie jūsų patirtį. Užduosiu Jums kelias klausimus. Pirmiausia, ECB nepriklausomumas yra dalykas, kuriuo dažnai yra abejojama. Žinome, kad šis bankas negali teikti paskolų vyriausybėms. Ką Jūs apie tai manote? Toliau finansinio stabilumo e, mechanizmas. Dabar, kai kalbame apie e, turimų priemonių restruktūrizavimą, e, kokios galėtų būti naujos priemonės. Jūs kalbėjote, kad jums rūpi kainų stabilumas, rūpi ir finansinės sistemos e, stabilumas. O ką Jūs manote apie ekonomikos ciklo priežiūrą? Ponas Bulman kalbėjo apie valstybės narės, kurios blokavo sprendimus dėl augimo ir stabilumo pakto, tuomet, kai jūs dirbote finansų ministerijoje. Ir panašu, kad bendrijos metodo niekas nebenori taikyti. Ir valstybės narės vis dažniau blokuoja sprendimus. Kaip jūs sieksite užtikrinti, jog sprendimai dėl finansinių reguliavimo būtų priimami visiems e, susitarus? Ir jūs kalbėjote apie tai, kad jūs bendrausite su Europos parlamentu. O man norėt, norėtųsi išgirsti dar uh, plačesnio atsakymo apie, apie, plačesnio atsakymo apie tai, kaip jūs takėsite bendrijos metodą. Keli klausimai buvo pateikti, todėl kalbėsiu greitai. Jūs kalbėjote apie Europos centrinio banko nepriklausomumą. Ypač atsižvelgiant į tai, kad bankas kartais gyvenina labai svarbės programas. Centrinio banko nepriklausomumas yra būtinas, niekas tuo neabejoja. Tačiau tai nereiškia, kad nepriklausomumas ir atskaitomybė yra nesuderinami dalykai. Ne, tai yra tos pačios monetos dvi pusės. pats bankas apsisprendžia dėl savo darbo programos. Pinigų perdavimo mechanizmas pagal pinigų politiką nebegalėjo tinkamai funkcionuoti, kadangi iškilo problemų nacionalinių obligacijų rinkose bei kituose ūkio sektoriuose. Ir Centrinis bankas turėjo imtis priemonių, nedelsdamas. Vengdamas bet kokios spaudimo kainoms. Toliau. Aš manau, kad mums reikia keturių pagrindinių priemonių. Tai antrinė, pirminės rinkos e, supirkimo priemonių, antrinės rinkos e, supirkimo e, priemonių, mums reikia bankų rekapitalizacijos. Ir ketvirta labai svarbi prevencinė priemonė turėtų būti skirta tam, kad mes galėtume apsaugoti bankus, kurie dar nesusiduri su problemomis, nu, bet, nu, bet kokių galimų problemų. Kitaip tariant, šie bankai turėtų e, galimybę naudotis Europos Centrinio banko likvidumu. Ir apie tai kalbama yra sutarties 123 straipsnėje. Jūs taip pat klausite, ar būtų gerai, jei ECB galėtų galėtų pasirinkti įvairius tikslus, kaip, pavyzdžiui, e, daroma yra JAV. Na, aš manau, kad mes turime laikytis jau patvirtintas hartijos, kur yra pagrįsta Europos vertybėmis. Toliau, jūs taip pat minėjote stabilumo ir augimo paktą ir finansinių rinkų reguliavimą. Taip, aš manau, kad tai yra būtina tam, kad pasiektume tinkamą fiskalinį koordinavimą. Tai reiškia, kad mes turėsime geriau koordinuoti ir derinti fiskalinę politiką, tai yra būtina. Ir tas pas yra pasakytina ir apie finansinių rinkų reguliavimą. nes e, dabar vidaus rinkai, tai yra ta rinka, kurioje veikia 27 valstybės narės, yra taikomos vienos taisyklės ir kitos taisyklės turėtų būti taikomos eurozonos šalims, eurozonos šalių rinkai. Nepamirškime, kad bus tokių klausimų, kurios turės spręsti tik eurozonos šalis. Kai Estija prisijungė prie eurozonos, mes žengėme į visiškai naują etapą. Turime reikalauti, kad konvergencijos kriterijų būtų laikomasi rimtai ir kad e, situacija būtų tvari. Valstybės jų vyriausybės ir jų parlamentai turėtų suvokti, kad, tai jų, kad jų pačių likimas yra jų rankose. Senor Asmussen, yo aprecio mucho su experiencia. Ačiū. Ponas Asmusinai, aš vertinu jūsų patirtį ir man patiko jūsų atsakymų aiškumas, ypač atsakant į klausimą dėl finansinių sandorių Aš noriu užduoti klausimą. Ar manote, kad esama infliacijos rizikos? Šio komiteto nariai neseniai lankėsi JAV ir mums atrodė, kad daugiau yra defliacijos rizikos. Ar mažesnės palūkanų normos galėtų paskatinti augimą? mažesnės palūkanų normos, socialinis dialogas ir fiskalinė politika mišinys tų politikų galbūt paskatintų ekonominį augimą. Ryšys su Europos centriniu banku ir e, ekonomikos stabilumo priemonė. Ar užteks finansavimo, ar gausime pakankamai finansavimo iš kitų šaltinių. Nežinau, ar teisingai supratau jūsų išverstus klausimus, jei ne, tai patikslinkite. Pirmas jūsų klausimas buvo, kokios prognozijas dėl infliacijos. Atsakysiu taip neseniai paskelbti eurozonos infliacijos duomenys, maždaug 3 procentai, ir tai ryškiai viršė ECB tikslą, kainų stabilumo tikslą. Infliacija, ko gero, ateinančiais mėnesiais viršys porą procentų, 2 procentus. Tačiau vidutiniu laikotarpiu, manau, infliacija sumažės ir atitiks tai, kas laikoma, kas laikoma kainų stabilumu. Taigi, sakyčiau, infliacijos situacija yra e, subalansuota. Jūs toliau paklausite apie eurozonos politiką ir JAV politiką. Aš jau minėjau, kad ECB įgaliojimai skiriasi, visiškai skiriasi. Aš sutinku, kad reikia politikos tokio derinio, kur būtų ir makroekonomikos, ir mikroekonomikos elementai. ECB įgaliojimai riboti, bet ir labai svarbus. Pirmas įgaliojimas tai užtikrinti kainų stabilumą. Tai ECB užduotis. Toliau, valstybių narių lygmenių vyriausybės, pasitelkdamos fiskalinę ir struktūrinę politikas plačiaja prasme gali skatinti ekonomikos augimo potencialą, gali nustatyti darbo užmokesčio lygį. Tai daro valstybėse profsąjungos ir verslo atstovai, valstybių narių taisyklės toje srityje skiriasi. Taigi Visi turi savo atsakomybės rytis ir gali prisidėti. Bet nereikia sumaišyti tų atsakomybių. Sutarties 123 straipsnis yra svarbiausias šio požiūriu. Ir svarbu ne tik straipsnio tekstas, svarbu suvokti pačią mintį, pačią dvasę, reikia lai, aiškiai atskirti monetarinę pinigų politiką ir fiskalinę politiką. Atskirimas turi būti labai aiškus, skaidrus. Ir 123 straipsnis yra vienas iš pagrindinių ramšių Europos monetariniai politikai. Ačiū toliau. Oli Schmidt. Ačiū pirmininkė. Ponas Rasmusinai, pastaraisiais metais dalyvavote sprendžiant ko ne visas krizes. Jūs esate vienas iš svarbiausių pareigūnų šioje srityje Vokietijoje, o Vokietija yra viena iš svarbiausių eurozonos ir ES narių. Ar sakytumėt, ar sutiktumėt, ar Vokietijos vyriausybė pastarysis metais prisėmė visą reikiamą atsakomybę. Aš pats atstovauju Švedijai, mes nepriklausome eurozonai. Ir kokia jūsų nuomonė, ar rekomenduotumėt naujoms valstybėms prisijungti prie eurozonos krizės akivaizdoje? Klausiu be kita ko ir apie savo valstybę. Kokia jūsų nuomonė? Atsakysiu į pirmąjį klausimą. Ar Vokietijos vadovai padarė viską, ką reikėjo padaryti krizės akivaizdoje? Atsakyčiau taip. Taip ir buvo. O dėl mano galimų naujų pareigų pasakysiu štai ką. Nekritikuosiu nei Vokietijos, nei kurios kitos valstybės vyriausybės už sprendimus, kuriuos jos priėmė praeitie, kai aš dirbau valstybės tarnautojų. Būtų labai nelojalu, jei aš apkaltinčiau savo buvusius darbdavius už tai, kokius sprendimus jie priėmė praeitie. Labai reikia aiškiai atskirti mano šioje pozicijoje tai, kas yra praeitis ir kas yra ateitis. Toliau, jūsų klausimas apie pinigų sąjungą. Jei tokia valstybė kaip Švedija norėtų prisijungti, tai jūs būtut, nu, būtumėt priimti uh, išskėstom rankom. Kyla man tokia pagunda taip atsakyti. Bet prisiminkime, kad yra, yra keturi konvergencijos kriterijai. Ir juos visus reikia įvykdyti ir ne metus ar dviejus metus įvykdyti, o stabiliai jų laikytis. Tikrinami statistiniai duomenys, toliau sutartis nustato tam tikrus kitus kriterijus, tam tikrą oficialią e, procedūrą, dviejus metus reikia dalyvauti EMC mechanizme ir toliau yra nustatyta tvarka. Taigi emocinių lygmenių galiu atsakyti taip, be jokios abejonės, Švedija sustiprintų būtų geras narys. Geras narys e, pinigų sąjungoje, tačiau reikia įvykdyti ir oficialius kriterijus. Estija prieš kelis mėnesius prisijungė prie eurozonos. Ir man atrodo, jie tuo patenkinti. Bet e, parama Estijoje eurui daug didesnė nei Vokietijoje, naujai valstybei reikia įvykdyti tam tikrus kriterijus. Tačiau prisijungus prie euro klubo taip pat gaunate teisę dalyvauti ir sprendimų prieimime. Ačiū dabar vėl žaliųjų frakcijai, nori, gali užduoti klausimą. EPP frakcija rodos uždavė visus norimus klausimus ir mums liko laiko galime skirti žaliesiems. Ačiū. Noriu užduoti dar vieną klausimą. Ne visai aiškus man jūsų požiūris į monetarnės politikos klausimus. Gal galėtumėt plačiau pakalbėti apie vieną dalyką. Tai yra infliacijos apibrėžimas. Jis grindžiamas vartotojų kainų infliacija. Tačiau matome, kad daug problemų kyla nekilnojamo turto, turto kainų rinkoje. Ar manote, kad ECB turėtų patobulinti kainų stabilumo koncepciją ir atsižvelgti į kitų kainų grupių sviravimus. Iš tiesų suklaidinau galbūt jūs ir tai nėra gerai. Aš įžanginėje kalboje teigiau, kad kainų burbulas kilo akcijų rinkoje ir nekilnojamo turto rinkoje ir ilgą laiką Tai nebuvo laikoma, tas kainų burbulas nebuvo laikomas materialinės politikos problema. Aš bandžiau užsiminti apie tai, aš bandžiau ir dabar pabandysiu patikslinti tą mintį. Pirma, aš manyčiau, kad kainų stabilumo apibrėžimas grindžiamas vartotojų kainų infliacija yra geras, jis yra aiškus, skaidrus, jis taikomas ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Ir jį pakoregavus prarastume tą skaidrumą. Vis dėlto tą laukimo politiką nuo 2007-2008 vykstant pasauliniams diskusijoms apie humanitarinę politiką, ta laukimo politika pasikeitė. Dabar linkstama aktyviai reaguoti į problemą, taip sakant, bandyti plaukti prieš vėją. Kokios priemonės turėtų būti taikomas? Čia reikia atlikti tam tikrą analizę. Ir galima laikytis tokio principo, jeigu iškeliame daugiau nei vieną tikslą, reikia ir daugiau nei vienos priemonės. Kol kas man trūksta išsamių žinių, reiktų išsamios analizės, kokių makroekonominių priemonių reikėtų Teorinės literatūros pakanka, tačiau praktinių sprendimų kol kas trūksta. Turto kainų infliacija yra rizika kainų stabilumui. Tok, tokia interpretacija, manyčiau, yra teisinga. ECB vykdinama sama, savo monetarinę politiką taiko duramščius, tai ekonom, ekonominės priemonės ir monetarinės priemonės. Ir anksčiau monetarnės strategijos srityje daugiau buvo dėmesio skiriama ekonominėms priemonėmis. O dabar švituoklė grįžta ir daugiau dėmesio koncentruojama ties monetarinėmis priemonėmis. Svarstama, kokio kredito kiekio reikia atsverti tokiam turto kainų sviravimui. Ačiū, aš dabar kalbėsiu portugalų kalbą, jei galiu. Dėkoju, kad atvykote į posėdį. Norėčiau grįžti prie jūsų atsakymų, kurį pateikėte ką tik tai kolegai Gozės. Jūs sakėte, jog yra būtina turėti visą eilę priemonių. Man susidaro toks įspūdis, kad mes pergyvename kažkokį laikotarpį, kurį galėtume pavadinti užburtų ratų. Tai yra kiek liūdna. Buvo kiek kartų kalbėta apie būtinybę rekapitalizuoti bankus. Rekapitalizacija turi būti vykdoma valstybių narių lygmenių, tačiau valstybės narės turi sunkumų. Joms nepavyksta finansuoti šitų dalykų, kadangi jų įsiskolinimai per nelik dideli, todėl bankai ir toliau tebelieka tarpininkais, kalbant apie valstybės skolą. Atsirado kažkokia bloga spiralė, jis sukasi ir sukasi ir niekas negali jos nutraukti. Matau Europos centrinį banką labai susiskaldžiusi. Viena vertus yra tokių bankų, kurie yra pernelik dideli, kad juos būtų galima išgelbėti, ir kita vertus yra ir tokių šalių, kurios, kurios per didelis, kad būtų išgelbėtos. Iš čia kyla tokia dilema, kuri regis yra neišsprendžiama. Viena vertus tenka tvarkyti su bankų krize. Komisija, Europos komisija prižadėjo iki lakryčio pateikti teisėkuros projektą. Šiuo klausimu, mano supratimu, tai turi būti daroma kuo greičiau. Ypač jeigu norima leisti bankams finansuoti savo pačių gelbėjimo operacijas, kad tų operacijų svorių netektų perkelti ant mokesčių mokėtojų pečių. Turime kitą vertus rasti būdų tinkamai valdyti valstybės skolas, kad būtų galima išvengti visos eilės problemų. Kaip galima prašyti bankų vieną vertus finansuoti Graikiją, kitą vertus sakyti, kad įvyks tas vadinamasis haircut, e kuris sieks 30-40 procentų. Visa tai yra tam tikri nesutapimai, o to reikėtų vengti. Norėčiau, kad pasakytumėte, kokios yra priemonės numatytos įdėti į tą priemonių paketą, apie kurį kalbėjote. Jūs pateikite bendro pobūdžio paaiškinimus, galbūt galėtumėte būti konkretesnis. Kokį vaidmenį Europos centrinis bankas turėtų vaidinti esant tokiam kontekstui? Dėkui. No, for... Ačiū už šį sudėtingą klausimą. Sutinku, kad praėjus pusantrų metų krizį, matome, kad su krize kol kas nesusitvarkome, tai vadinasi turime daug ką keisti, nes priešingų atveju pralaimėsime, prarasime pasitikėjimą mumis. Jūs teisingai sakote, turime tą užburtą ratą nutraukti. Nes tas ratas atsirado dėl fiskalinės pozicijos kai kurių valstybių, kurios pasirinko kreiptis į bankus, spręsti E, savo problemams ir paskui bandoma gauti mokesčių, iš mokesčių finansuoti, rekapitalizuoti bankus ir panašiai. Tačiau tas užburtas ratas, kaip jūs sakėte, užsidarė. Situacija yra panašiai 2008 metus, bet kai kurie aspektai nuo to laiko tarp yra gerokai besiskiriantis. Kasgi skiriasi 2008-aisiais? Problema prasidėjo. E, dėl kai kurių bankų balanso problemų. O dabar matome, kad problemos kyla dėl to, kad valstybių balansai yra nekokie. Problemos prasidėjo dėl kai kurių valstybių fiskalinės pozicijos, aš jau sakiau. Valstybės skolos mokumas nebėra savai suprantamas dalykas, tą reikia užsidirbti. Priešingų atveju bankų balansas ir toliau atrodys nekaip. Dabar veikiama taip, nuo valstybės banko linkui. Tai yra labai skirtinga padėtis negu buvo 2008-aisiais. Niekas negali dabar sakyti, kad valstybių akcijos yra kažkoks blogas instrumentas. Turime ieškoti dabar kitokių sprendimų, negu buvo siūlomi jie 2008-aisiais. Vėlgi, aš pats ne, nesu tas, kuris siūlo kažkokius kirpimus, mažinimus ar panašiai. Tiesiog mes nu, ieškome, kaip užtikrinti tvarumą Graikijai. Jūs klausėte apie Europos Centrinio banko vaidmenį, apie priemonių paketą. Aš sakiau, kad tas paketas turėtų būti reikalingas tam, kad galėtų tuo pat metu išspręsti daugelį problemų. Jo lab, kad tas užkratas problemų plinta. Tame pakete, be kito ko, turi būti numatytas patikimas sprendimas Graikijai ir mokestinių požiūrių, ir konkurencingumo požiūrių. Koks verslo modelis tiktų Graikijai, kaip ši šalis galėtų ekonomiškai aukti. Ilgą laiką tai buvo vakarų valstybių ryčiausia dalis. E, tai buvo ta valstybė, kuri galėjo vykdyti verslą ES vardu, būdama nu, labiausiai nutūstytus, tas tai pasikeitė. Mums reikia, kad būtų tinkamiau pasinaudota stabilumo ir augimo priemonė. Mums to reikia tam, kad jokia valstybė nebūtų stigmatizuojama. Svarbu, kad bankai galėtų patenkinti savo trumpalaikių paskolų poreikius. Reikia, kad būtų vykdoma patikimesnė ekonominė ir fiskalinė politika Ne tik tose šalise, kurios patiria problemų, bet ir tose šalise, kurias potencialiai tas užkratas gali paliesti. To šalis turi laikytis proaktyviai. Na ir penkta, mums reikia aiškiai pasakyti, koks yra mūsų tikslas, ko mes norime pasiekti. Mums reikia tam tikros valdysenos struktūros, kur būtų aiškiai susitelkta prie eurozonos pirmiausia visą tai imant kartu, būtų galima daug ką įspręsti, būtų galima kalbėti apie didesnę ekonominę integraciją ir valdysiną. Ką tai reiškia? Pirmiausia, tai reiškia, kad turtingesnės šalis turės mokėti ilgiau ir brangiau, padedant e, silpnesniems šalims. Visą tai visam tam reikalinga tam tikra atsvara, reikalinga geresnė fiskalinė kontrolė. Tam reikia daugiau politinės sąjungos. Tai štai. Šiandien kyla klausimas, kas galėtų turėti įgaliojimus toms priemonėms įgyvendinti. Valstybės narės, jų parlamentai, nacionalinės vyriausybės, Europos parlamentas galbūt, Europos centrinis bankas turi didelius įgaliojimus, tačiau jie riboti. Jis atsakingas už finansinių rinkų stabilumą ir kainų stabilumą. Taigi tas vaidmuo, kaip jau sakiau, yra svarbus, tačiau ribotas. Jeigu kitos suinteresuotos pusės nesilaikys joms tenkančio vaidmens, bus tik, tikrai labai sunku Europos centriniam bankui padaryti darbą taip, kad jis būtų be priekaištų. Ačiū. Dėkoju, turiu vieną labai trumpą klausimą. Kai kuriuose savo atsakymuose jūs minite finansinės paslaugas. Ir e, jas turėtų būti teikiamos 27 valstybių lygmenių, bet jūs sakėte, kad reikia daug ką nuveikti, pirmiausia, 17 valstybių labui, eurozonos valstybių narių labui, kad jos turėtų sulaukti tam tikrų sprendimų. Ka, apie ką jūs galvojate tai sakydamas? Ko gero, aš galiu suprasti, kad esant kriziai būtina imtis kažkokių specialių priemonių, tačiau kas lypi po tuo jūsų sakiniu, ką, kai jūs kalbate apie finansinės paslaugas konkrečiai, ką numatote? I mean, at... Mes galime imtis veiksmų 17 šalių lygmenių tik tuomet, jei reikės apsaugoti bendrą valiutą. Aš visuomet raginčiau priimti visus sprendimus 27 šalims. Tai yra reikalauti, kad šie sprendimai buvo, būtų taikomi ir tose šalyse, kurios šiuo metu nepriklauso eurozonai. Dažnai yra pamirštama, ypač kai kalbama apie disbalanso procedūrą. Aš dabar sakau pono Kliuterio klausimą apie svarbų dalyką. Disbalanso procedūra yra pritaikoma tik tuomet, kai to reikalauja ekonominė politika, o ne fiskalinė, ne vien fiskalinė politika. Aš noriu pasakyti, kad fiskalinė politika nepasiteisino dėl stabilumo ir augimo pakto. Taigi, jeigu disbalanso procedūra gali būti pritaikyta, ypač eurozonoje, zonoje, Kartais mes galime paveikti viršutinę ribą, kuri e, tuo metu galioja rinkoje. Ir tai yra svarbus išvelgti, nes e, ši procedūra yra susijusi ne vien valstybių narių fiskalinė politika ir mano kolegos Londonėje apie tai puikiai žino, kad galiausiai visi atsidurime bendroje rinkoje. Ir todėl ši procedūra gali turėti nenumatytų padarinių. Finansinis stabilumas. Aš jau minėjau, kad aš noriu, kad taisyklės būtų kiek įmanoma taikomos visoms 27 valstybėms narėms, nes mums reikia bendros rinkos. Tačiau kartu mums reikia ir tinkamo, tinkamos taisyklių įgyvendinimo priežiūros. Nes mes norime, kad paslaugos galėtų būti teikiamos, operacijos vykdomos be sienų visoje Europos Sąjungoje. Taigi mums reikia dar daugiau pažangos šiuo klausimu. ECB turėtų, būti, e, turėtų bendradarbiauti ir su e, bankų priežiūros įstaiga. Ir ar mums reikės uh, ar mums reikės imtis priemonių tik tai eurozonoje? Ne, aš manau, kad tai tas priemonės galima taikyti tik tuomet, jei tai yra visiškai būtina tam, kad būtų apsaugota bendra valiuta. Visais kitais atvejais turime reikalauti, kad visos 27 valstybės narės e, gyvenintų priimtus sprendimus. Na, nežinau, iš tikrųjų, ar jūs tinkamai atsakėte į mano klausimą, na, bet jau Laika, mūsų skirtas laikas baigėsi ir dabar paprašysime, kad jūs e, išeitumėt iš šios salės, prašysiu, kad iš jos pasitrauktų ir kiti asmenys, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje. Dėkuoju.